Pereisime prie tarybos ir komisijos pareiškimų dėl Irano. Tad pirmiausia, tarybos vardu žodį suteiksiu ponui Biltui. Prašau. Well, Pone pirmininkė komisarė, gerbiami parlamento nariai, man tenka garbė pirmą kartą pasirodyti čia. Nebejoju, kad per atmenti pusmetį dar daug kartų kreipsiuos į jūs įvairiais klausimais ir šiandien darbo tvarkėje svarstome Irano klausimą. Prieš imdamasis šio klausimo iš esmės, norėčiau išreikšti mūsų griežtą pasmerkimą dėl šiandien Irane įvykusio tragiško įvykio. Buvo prarasta gyvybių ir mes norime išreikšti užuojautą visiems, kuriuos palėtė ši tragedija. E, Situacija Irane yra labai svarbus Švedijos pirmininkavimo darbo tvarkės klausimas. Po rinkimų iškilo daugybė klausimų. Iškilo klausimų dėl pačių rinkimų bei dėl politinių įvykių šalyje nuo to momento. Man atrodo, kad ES užėmė labai griežtą ir principingą poziciją šių įvykių klausimų. Mes esame nekartą pareiškę, kad Irano valdžia turėtų viską išsiaiškinti ir paaiškinti, kas įvyko. Mes taip pat labai aiškiai sureagavimo į tai, kas vyko toje šalyje. Mes pasmerkėme smurtišką susidorojimą, taip pat jėgos panaudojimą prieš taikius demonstrantus. Mes pasmerkėme e, susidorojama su žurnalistais, žiniasklaida ir protestuotojais. Tai prieštarauja ne tik mūsų puoselėjimoms vertybėms ir normoms, bet tai nebejotinai prieštarauja Irano visuomenės siekiams ir lūkesčiams. Atsižvelgiant į visą tai noriu pasakyti, kad mes laikomės principingos politikos ir trokštame kitokių geresnių santykių su Iranu. Tai yra turtinga šalis, turtinga tauta, kuri gali prisidėti prie pasaulio vystimosi. Ir aš tikiuosi, kad kažkada netolimoje ateityje atsivers e, visiškai naujo kitokio santykio su Iranu galimybė. Prieš užbaigdamas norėčiau aptarti dar vieną klausimą, kuris mums kelia nerima jau, nema, jau ilgą laiką. Uh, Irano valdžia iš tiesų suėmė nemažai Europos misijų darbuotojų bei taip pat Europos valstybių piliečių. Mes tuo klausimu palikome nuolatinį kontaktą su Irano valdžia ir norime, ir teigiame, kad tiems žmonėms pateikti kaltinimai yra nepagristi ir noriu Jūs patikinti, kad mes toliau dirbsime su Irano valdžia ir bendradarbiausime visais įmanomais būdais, kol tie klausimai bus išspręsti e, mums priimtinu būdu, tai yra, kad tie asmenys būtų paleisti. Ačiū. Grazie, onorevole B. Dėkojame. Ponui Biltui dabar suteiksime žodį komisariai poniai Ashton. Penkios minutės, prašau. Flexibilità Uh, Pirmininkė, tai yra pirmoji galimybė man pasveikinti naujus Europos parlamento narius su išrinkumi Europos parlamentą. Komisijos vardu noriu pasakyti, kad mes tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo su jumis, ypač be abejo tarptautiniais klausimais, kurie mums yra aktualiausi. Ir šiandienos klausimas yra vienas iš jų. Mano kolegė Ferrero Waldner šią savaitę keliauja ir todėl man teko garbė pasisakyti jos vardu parlamente šiandien. Parlamentas skiria didelį svarbą santykių tarp e, ES ir Irano Islamiškos Respublikos plėtojimui. Ir čia jau pasiekta nemažai nuveikta nemažai siekiant abipusio supratimo. Parlamentas taip pat suvaidino savo vaidmenį, sukurdamas keletą priemonių, kurios yra e, ES veiklos yra nepagrindas. Komisija tikisi ir toliau pasinaudoti šiomis galimybėmis, šiomis priemonėmis ateityje. Šiandienos diskusijas paskatino e, neseniai yra nevykę prezidento rinkimai ir po to e, sekia įvykiai. Irano politikos ir plėtojimas ir politiniai pokyčiai toje šalyje yra Irano reikalas. Vis dėlto mes atidžiai stebime e, įvykius toje šalyje. ES yra pareiškusi labai aiškę poziciją dėl padėties Irane, susiklosusios po prezidento rinkimų. Ir Mm, šia, dėl šios pozicijos šalis laikosi vieningai. Mes gerbėme Irano suverenitetą, bet esame pareiškę, kad mus labai neramina smurtas prasiveržęs po rinkimų. Taip pat mus neramina ir liūdina e, bet kurioje šalyje e, prarandamos žmonių gyvybės ar rizika iškylanti žmonių gyvybei. Taip pat susidorojimas su protestais yra nepagristas. Uh, taikių demonstracijų malšinimas, savavališki žmonių suiminėjimai yra žmogaus teisų pažeidimai, kurių jau negalime apriboti vien šalies vidaus reikalų spektru. Nežiūrint sudėtingos padėties, Irane komisija išlieka įsitikinus, kad reikia palaikyti dialogą su šia šalimi. Tai buvo prieš rinkimus ir mes laikomės tokios pat pozicijos ir dabar. Europos Sąjunga ir Iranas sieja daugybė bendrų tikslų, įskaitant kovą su uh, narkotikų kontrabanda ir pagalba teikiama pabėgėliams iš Afganistano. Mes tikimės, kad Iranas pritars mūsų pozicijai. Toliau naudojame bendrijos priemonėms, plėtodami konstruktyvę veiklą Irane. Mes galime didinti abipusis supratimą pavyzdžiui, panaudodami Erasmus Mundus akademinių mainų programą. Esame įsitikinę, kad ES turėtų išnaudoti visus jai prieinamus bendravimo kanalus ir juos panaudotų išiuose su Iranu. Mes siekiame dirbti su Iranu visais lygmenimis. Laikomės blaivaus požiūrio ir esame pasirengę plėtoti bendradarbiavimą ateityje dabartiniai, dabar mūsų nuomonės su Irano vyriausybė kai kuriais klausimais išsiskiria ir kai kuriais klausimais tos nuomonės yra labai skirtingos. Skirtumus bandome spręsti dialogu, nes tik tai aptardami iššūkis, kurie mūsų laukia ir darydami tai abipusės pagarbos aplinkoje galime tikėtis tuos nesutarimus išspręsti. Europa niekada neužvėrė durų tokioms diskusijoms ir ir toliau lieka atvira šiam dialogui. Galiausiai, pirmininkė, Draugė su tarybos pirmininkė aš noriu e, iš, išreikšti užuojautą e, tiem žmonėms, kurie, nu, kur, kurių šeimų nariai šiandien nukėtėjo ir kurie, kuriuos palėtė šiandien įvykusi tragedija. Komisarija. Ačiū komisariai. Pratėsime diskusijas. Ponas Sariš Volskis prašė žodžių dvintais, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau priminti diskusijas, kurios vyko nepaprastajame užsienio reikalų komiteto posėdėje praėjusią savaitę. Tai yra senos sudėties užsienio reikalų komitetas, nes nuosis dar nesušauktas. Visi puikiai žino faktus ir aš juos nesigilinsiu. Europos Sąjungai tenka prievalė pabrėžti žmogaus teisų visuotišk, visu, visuotinį pobūdį, jis seka įvykius Irane ir ragina nutraukti smurto ir brutalumo proveržį toje šalyje. Praėjusią savaitę mes susitikome su Irano atstovais, su Irano pilietinės visuomenės atstovais ir mes manome, kad tai yra labai svarbus dalykas. Mes visiškai pritarėme E, tarybos e, pirmininkės ir komisijos išdėstytam požiūriui ir sakytoms pozicijoms. Ir nors e, tarsi siekiama uh, laikytis galiojančių ir aktualių normų žmogaus teisių. Mes raginame komisiją panaudoti visas prieinamas priemonės, kad būtų sustiprintos Irano pilietinės organizacijos, panaudojant ir e, Europos demokratijos priemonę, užtikrinti visą įmanomą įtrau, pili, Irano pilietinės visuomenės įtraukimą, pavyzdžiui, kovoje su narkotikų kontrabanda, taip pat teikiant pagalbą afganų pabėgėliams, teikiant pagalbą žurnalistams, nes tai galėtų užtikrinti didesnę žodžio laisvę toje šalyje. Spaudimas žmogaus teisų klausimų, taip, bet ne izolacija. Dialogas reikalingas net, kai kuomet jis yra labai sudėtingas. Išgyvename tikrai sudėtingą santykių su Iranu laikotarpiu. Diskusijos dėl brandolinio ginklo yra sustabdytos. Kaip eiti priekin, e, svarstomos įvairios galimybės. Manau, kad ES turi rasti būdų, kaip užmėgti naują dialogą su Iranu visais šiais klausimais. Turime e, užsitikrinti šviežią proveržį. Tai yra ypač svarbu šiandien. Ir mes tikimės tarybos ir komisijos darbo ir mes, Europos parlamentas, turime toliau tęsti darbą, stiprindami santykius su Iranu parlamentinės diplomatijos e, aspektą ir įvairiapusiškai stiprindami tuos santykius. Ačiū. Dėkojame ponui Sariušui Volskijui. Jūs pasisakėte. EPP frakcijos vardu, o dabar žodis socialistų ir demokratų atstovui, ponui Hovit. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kad ir kaip žmonės galvotų apie Irano rinkimų rezultatus, niekas nebejoja, kad dešimtis šimtai žmonių yra sužeisti, dešimtis žuvo per protesto akcijas po rinkimų, o tūkstančiai yra sulaikyti kaip politiniai kaliniai. Todėl visas Europos parlamentas, visos frakcijos nebejaudamos turėtų pasmerkti tuos žmogaus teisų pažeidimus ir neleisti trukdyti laisvam žurnalistų darbui po rinkimų. Ponas Arius Volski iš užsienio reikalų komiteto praeitą savaitę e, pareiškė, kad vienas iš geriausių būdų nustatyti rinkimai buvo laisvi ir sąžiningi yra pasikviesti rinkimų stebėtojus į rinkimų e, procesą. ES turi daug patirties e, toje srityje ir Europos parlamente reikėtų čia pabrėžti, kad ES e, negalėjo nusiųsti savo misijos šiuo atveju, todėl mes galime pareikšti drąsiai, kad nepasitikime tais rezultatais. Pone pirmininkė, iraniečiai kaltinami žmogaus teisų pažeidimais yra, e, turi susilaukti reikiamo mūsų pasmerkimo, bet prisiminkime e, iraniečio, kuris dirbo Britanijos ambasadoje atvejai. Jis buvo sulaikytas be jokio pagrindo ir mes e, turėtume jo, varie, jo atvejį atskirai pagalvoti, kaip ir apie prancūzų studento atvejį. Ir Aš e, tikiuosi, kad Švedija pirmininkaudama užtikrins, kad ES imsis ryštingų veiksmų tokiems atvejams pasmerkti. Be to, e, Britanijos nacionalinė partija praeitą savaitę pareiškė, kad islamas turėtų iš ES pašalintas per homoterapijos seansus. Tai nėra jungtinės karalystės nuomonė, tai nėra Europos pozicija. Todėl mes turėtume pasipriešinti tokiems pasisakymams, kaip ir bendram neteisingumui tarptautiniu mastu. Ačiū, ponė Hautsai. Dabar periname prie liberalų ir demokratų Europos alijanso, ponė Naits Uitenbergi. Utenbrok. Raadsvoorzitter, collega's. Pone pirmininkė, pone tarybos pirmininkė, gerbiami kolegos, Iranas yra didelė šalis, kurios žmonių daugiausia yra jauni, tai yra ta šalis, kuri turi ilgą kultūrą, ilgą istoriją ir be to Iranas yra tokioje e, vietoje, kurios labai svarbi tam regionui. Būtent Dėl to tai, kas vyksta Irane, negali mūsų palikta bejingais. Mes nesame už e, priverstinį santvarkos pasikeitimą, bet manome, kad visos pasaulio šalis, visi žmonės, įskaitant ir iraniečiai, turi turėti teisę patys išrinkti tokį šalies vadovą, kokio jie nori. Jie turi teisę taip pat išrinkti kitą vadovą, jeigu ankstesnysis jiems nepatinka. Dabartinė santvarka Irane yra tokia, kad ji neatspindi sąžiningų ir teisingų rinkimų rezultatų. Taip įvyko ir su pastaraisiais prezidento rinkimais. Didžiulis e, skaičių žmonių yra ne, nesutiko su oficialiais rinkimų rezultatais ir išėjo į gatves protestuoti prieš juos. E, rezultatų peržiūra neįtikino Irano žmonių. Būtent dėl to protesto akcijos tęsiasi toliau joms sutramdyti buvo panaudotos ypač šiaurios represijos. Persekiojimai tęsiasi toliau. Mes reikalaujame Irano valdžios represijas nutraukti ir paleisti visus kalinius. Užsieniečių žurnalistų persekiojimas, nevyriausybinių organizacijų žmonių persekiojimas ar iraniečių dirbančių užsienio ambasadose persekiojimas turi taip pat baigtis. Gerbiami kolegos, režimas, kuris kovoja prieš savo paties šalies žmonės, prieš savo šalies jaunimą, praranda bet kokį legitimumą. Ne tik šalies viduje, bet ir tarptautinių lygmenių. Yra Tikrai tragiška tai, kad tie dramatiški įvykiai vyksta tokiu metu, kai Junktinių valstijų prezidentas tengiasi parodyti gerą valią ir vėl atnaujinti dialogą su Iranu. Iranas prarado istorinę progą. Progą vėl grįžti į tarptautinę areną ir ten atrasti savo vietą, kad galėtų atstovauti savo kultūrai tradicijoms. Ačiū, ačiū, kad laikėtės jums skirto pasisakymo laiko, ponė Neits Otenbrook. Dabar žodis suteikiamas ponui Konbendit. Jis yra žaliųjų ALE frakcijos vadovas. Dvi minutės. Pone komisarė, e, pone pirmininkė, gerbiami kolegos, kai žmonės nusprendžia išsilaisvinti, mes jais žavimės ir esame su jais solidarūs. Taip atsitiko ir su Irano žmonėmis. Matome, kad rinkimų rezultatai buvo suklastoti, tačiau rinkimų metu jau tada matėme, kad Iranų žmonės surado silpną režimo vietą ir rado, kaip išreikšti savo demokratijos ir laisvės siekį. Na, tiesa yra ta, kad e, interesų E, mes tam tikrų turime ir mūsų svarbiausiasis interesas yra tas, kad reikia ir toliau palaikyti tam tikrus santykius su teroristiniu Irano režimu. Tačiau negalime nutilėti to, kas įvyko. Tai, kas įvyko Teherane, yra baisus dalykai. Irano kalėjimuose kasdien kankinami žmonės ir ne tik Didžiosios Britanijos piliečiai, bet taip pat ir iraniečiai, iranietės, jie kasdien kalėjimuose patiria kankinimus. Ir manyčiau, kad būtent dėl to Europa turi pareikšti garsiai ir aiškiai savo nuomonę. Suprantu, kad sunku yra rasti pusiausvyrą tarp Irano e, tautos interesų ir mūsų interesų, kurie ne visada sutampa. Žinau, kad tai yra sudėtinga. Tačiau turime pabrėžti, kad mes remiame kasdien nepaliaujamai Irano žmonės. Kreipiuosi Europos komisiją ir į tarybą, prašydamas išanalizuoti kaip Nokia ir Siemens dalyvauja Irano žmonių represijų kampanijoje, kiek buvo panaudota ginklų euro, iš Europos importuotų, kurie buvo nukreipti prieš Irano žmonės. Yra neįmanoma tokia situacija. Sakyti, kad mes remiam Irano žmonės, tačiau duodame priemonės prieš, prieš to žmonės kovoti. Dėkuoju. Grazie, onorevole. Ačiū ponui konbenditui leidote sutaupyti mums 10 sekundžių. Puiku. Ponui Stevenson žodis, prašau. Reformisti europei, un minuto. Thank you very much, President. President, what... Ačiū, ponė pirmininkė. Kol mes čia sėdėme ir diskutuojame apie Irano situaciją, apie 50 studentų lyderių, protestuotojų lyderių, e, kurie buvo areštuoti, buvo viešose aikštėse pakarti. 200 žmonių buvo išžudyti gatvėse, įskaitant Nedą, kuri tapo, kuris tapo tarptautiniu simboliu, rodančiu, kaip Irano fašistinis režimas brutaliai elgesi su savo žmonėmis. Ir kol mes Iraną, e, esame Irano stambiausias prekybos partneris, Ar tikrai galime pasakyti, kad manome, jog pinigai yra svarbiau už gyvybės? Kodėl negalima tikrų sankcijų taikyti? Kodėl mes kaip parlamentas e, panaikiname delegaciją santykiams su Iranu? Per pasaruosius penkerius metus, bet kokiu atveju ta delegacija buvo tik tai e, nuolankus kilimėlis Irano ambasadoje Bruselėje. Gėda ES institucijoms. Delegacija apskritai panaikinta. Baikime taip elgtis, pradėkime griežtai kalbėti su Irano valdžia. Jie tik tokį uh, terminologiją supranta. Grazie, onorevole. Ačiū gerbiamam Stevenson. Ačiū gerbiamam Stevenson. Dabar žodis ponui Šolts. Prašau. Jis pasisakys GUE frakcijos vardu. Vieną minutę, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė ponė komisarė, ponai ministrai, gerbiami kolegos. Mūsų frakcijai kelia susirūpinimą tas smurtas, kuris ir toliau tęsiasi Irane. Mes reiškiame savo protestą nesutikdami su tomis represijomis. Mums rūpi areštuotų žmonių likimas, mes reikalaujame, kad jie būtų nedelsiant paleisti. Manytume, kad Europos parlamento visi nariai turėtų to pareikalauti. Tačiau taip pat norėtume sukritikuoti ir žiniasklaidos kai kuriuos e, komentarus, nes yra stengiamasi tuo procesu manipuliuoti. Taip pat yra planuojami tam tikri išpoliai prieš Irano branduolinius centrus. Mes nepritarėme tiems, kurie leido Izraeliui pulti tuos branduolinius centrus. Net Amerikos prezidentas tikisi diplomatinėmis priemonėmis spręsti problemas. Iranas yra suvereni valstybė ir turi pats teisę spręsti savo ateitį. Tačiau reikėtų, kad vyriausybė uh, iš, įsiklausytų į atvirumo kvietimus ir ieškotų politinių sprendimų. Ačiū poniu Šolts. Dabar, sako pirmininkas, suteiksiu žodį ponui Provera. Jis turi pusantros minutės pasisakymui. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikiname Jūs išrinktą į šį postą. Spaudimas, kurį patiria piliečiai, protestuodami prieš rinkimų rezultatus, žiniasklaidos cenzūra, persekiojimai nukreipti prieš opoziciją, rodo, kad demokratijos yra, ne, nėra. Aišku, yra tam tikrų panašių situacijų kitose pasaulio dalyse, pavyzdžiui, Kinijoje. Tačiau Teherane e, atsirado ir papildomų motyvų. Pirmiausia, šalis puoselėja hegemoninės e, aspiracijas stengiamas yra kištis į kaimininių valstybių reikalus, pavyzdžiui, kišamasi į Iraką, į Basoros ryties reikalus ir į Libaną, remiant Hezbollah. Galiausiai yra remiamas religinis ekstremizmas ir tai pasireiškia labai plačiai. Visai neseniai buvo pasmerktas iranietis dainininkas, kuris neva apkaltino E, religinius atstovus, e, yra daug mirčiai pasmerktų žmonių. Prezidentas Ahmedinejadas sakė, kad jo prioritetai nesikeičia, jis ir toliau ketina plėtoti brandolinę programą ir tai kelia susirūpinimą. Nafta ir dujų, naftos ir dujų vienas labiausių gamintojų yra Iranas. Tačiau brandolinio ginklo gamyba yra didžiausias, didžiausias klaustukas, didžiausia problema, nes tai suteiks Iranui galimybę šantažuoti visą tarptautinę bendruomenę. Tad yra būtina, kad ES visa politika būtų nukreipta į sprendimų paiešką, kad būtų galima tinkamai subalansuoti santykius su ajetolų režimu ir kad būtų galima atstovauti Iranų reformistų e, mintis tam būtų galima pasinaudoti finansiniais resursais kurie yra skirti žmogaus teisėms ir demokratijai plėtoti. Būtų galima padėti visiems nuo represijų nukentėjusiesiems. Tačiau politika bus mūsų paveikia tik tada, jeigu visi šalis laikys vienodos pozicijos ir konsensusų. Ačiū. Dėkoju ponui Proverai ne tik už pasisakymą, bet ir už tai, kad E, jūs pasisakėte taip aktyviai pastarosiomis dienomis apskritai, ne tik šiandien. Ir jūs e, matėte, kad e, sutikiau galimybėms kalbėti šiek tiek ilgiau. Noriu pasakyti visiems, komenta, visiems kalbėjusiesiems, kalbėkite tiek, kiek jums skirta laiko, neilgiau. Toliau Kristina Morvai, nepriklausomi nariai, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Kaip žmogaus teisų teisininkė, turinti 20 metų patirtį tarptautinėje arenoje, norėčiau paklausti parlamento, paprašyti parlamento, kad žmogaus teisų situaciją trečiajame pasaulyje galėtume tirti ir kontroliuoti. Pažiūrėkime pirmiausia atidžiau į demokratijos, teisės viršenybės ir žmogaus teisų būklę ES viduje, ypač mano valstybėje, Vengrijoje. Norėčiau pasidalinti porą pavyzdžių. E, spalio 23 dieną 2006 metais įvyko didelė demonstracija. Šimtas tūkstančių žmonių maždaug dalyvavo. Tokiu būdu buvo pažymima e, 1956 m. revoliucija. Demonstraciją organizavo Fides, didžiausia opozicijos partija. Ji čia yra atstovama APP frakcijoje. Jie faktiškai ir laimėjo Europos parlamento rinkimus, šiemet bei rinkimus Vengrijoje. Tai buvo vidurtinės klasės atstovai, šeimos su vaikais. Ir brutali Vengrijos politika brutaliai e, išvaikė tą minę su e, ašarinėmis dujomis, vandens kulkomis. Buvo labai Mm, rimtai sužeista keli šimtai žmonių. Ta pačia proga keli šimtai žmonių buvo nelegaliai areštuoti ir kankinami kalėjimuose. Nuo pat tos datos per pastaruosius trejus metus iki pat paskutinių dienų 216 e, taikių demonstrantų buvo vis dar laikomi policijos sulaikyti. Per pastarosius trejus metus mes kiekvieną progą pabrėžėme, kad antivyriausybiniai protestai vyksta ne Irane, ne Kinijoje, ne Hondūre, o ES valstybėje, Vengrijoje ir pasiekmes yra tokios pat kaip ten masiniai policijos e, areštai. Todėl aš prašyčiau jūsų padėti man ir nepriklausomai nuo jūsų politinės priklausomybės, padėkite man išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyko, išsiaiškinti, kas kalti. E, reikia teisingumo nukentėjusiųjų atžvilgių. Mes kaip ES stenkimės sustabdyti tokius masinius žmogaus teisų pažeidimus ES viduje, kad turėtume patikimumą ir teisėtumą tirti uh, žmogaus teisų padėti tokiose valstybėse kaip Iranas ar Kinija ar kitose už ES ribas e, valstybėse. Ačiū uždėmesi. Ačiū, signora Morvai. Ačiū, poniai Morvai. O dabar suteiksime žodį kolegai Milan Mun. Dvi minutės, prašau. Ponius ir ponai, norėčiau tarti porą žodžių apie Iraną. Aš taip pat norėčiau išreikšti savo užuojautą nukentėjusiesiems lėktuvo katastrofoje, įvyko, kuri įvyko šį rytą. Nekartosiu to, kas buvo pasakyta, kas įvyko po e, rinkimų. Po tų rinkimų prezidentas Ahmedinejad galėjo likti prezidento poste, toliau trukdoma dirbti žurnalistams, toliau vyksta represijos ir šalyje vyrauja netvarka ir rengiami išpoliai už valstybės ribų. Tarptautinių lygmenių Irano įvaizdis taip pat yra nukentėjęs, šalis yra susiskaldžiusi ir tai turės įtakos viso, visos santvarkos stabilumui. Jeigu naftos kainos neauks, sunkumai bus neišvengiami. Europa ir toliau turi likti vieninga, svarbu pasmerkti tuos visus piktnaudžiavimus, kurie vyko Irane, svarbu, kad būtų laikomasi žmogaus teisių. Yra tokių e, sektorių, kur norima demokratinio pluralizmo Irane. Tuos sektorius privalu skatinti. Kai dėl Irano turime neužmiršti, kokią grėsmę kelia Irano brandolinė programa. Tai yra destabilizavimo sektorius, e, faktorius visame regione. ES ir Junktinės valstijos ir toliau turi bendradarbiauti ieškodamos šios problemos sprendimo. Aš manau, kad tai turi būti ir Švedijos pirmininkausiančios ES prioritetas. Svarbu, kad nuolatinės saugumo tarybos narės jungtinėse tautose taip pat imtųsi spręsti šią problemą. Turime likti vieningi ir susitelkę. Sveikinu tą sprendimą, kuris buvo priimtas G8 praėjusią savaitę šiuo klausimu. Ponios ir ponai, ma, pamatėme, kokie ekstremistai yra Irano dabartiniai vadovai. Matyti, kad jie nebeturi turėti teisės turėti brandolinį ginklą. Dėkui. Taigi dabar norėčiau suteikti žodį ponui Muniustui Urkisa. Dviems minutėms. Ačiū pirmininkė. kreipiuosi tarybos ir komisijos atstovus, tai, pirmo, tai pirmoji mano kalba parlamente. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad diskusijos dėl Irano vyksta ne dėl to, kad Irano klausimas e, aptariamas pirmuosiuose dienraščių puslapiuose, dabar jau kalbama ten daugiau apie svarbesnius susitikimus ir apie e, su, taip pat sunitų, e, sunitams įvykdyta mirties bausmė yra pirmuosiuose puslapiuose. Tačiau apie tai, apie ką rašo laikrašiai, apie tai kalba ir parlamentas. Parlamentas taip pat turi vykdyti tam tikras prievolės, tai yra elgtis nuosekliai, vykdyti galės e, užsienio politikos srityje, ypač užtikrinant žmogaus teisės. O tai reiškia, kad mes turime domėti visais, kaip panaudojamos visos ES priemonės visose srityse. Ir kalbant apie Iraną, mes neturėtume diskusijų apriboti vien tik tai branduolinio klausimo aspektu. Yra daugybė aspektų susijusių su žmogaus teisėmis. Struktūrinis žmogaus teisų dialogas su ta šalimi e, nutrauktas 2004-aisiais. Neturime sutartyje su šia šalimi bendradarbiavimo demokratijos rytyje straipsnio Ir lėšos skirtos žmogaus teisų stebėjimui Irane yra labai nedidelės. Reikia panaudoti galiojančius instrumentus, kur, kuriais gali duotis šis parlamentas. Buvo raginama visiškai nutraukti santykius su Iranu, mes nepasisakome už tai. Be abejo, mes esame prieš politinės represijas ir e, žodžio laisvės. E, užgneužimą Irane. Tačiau turime kovo, taip nepamiršti, kad reikia kovoti ir su skurdu. Ir kad galėtume dirbti, mums reikia dialogo, dėrybų, reikia ieškoti to, kas mus sieja ir turime bandyti sukurti alijansą su civilizacijos atstovais toje šalyje. Pirmininkas, ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Rosbach vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Europos parlamentas daug kartų yra svarstęs žmogaus teisų pažeidimus e, vykdytus toje šalyje ir šiandien tai darome dar kartą. Nagrinėdami šį klausimą, manau, turime suprasti, kad reikia imtis, atėjo laikas imtis apčiopiamių veiksmų. Mes kalbame apie žmonės, kurie alksta laisvės, kurie išėjo į gatves, nes jie nusprendė prisimti atsakomybę už krūvino režimo nugravimą, juk toks režimas neturi vietos 21-ame amžiuje. Turime pasidomėti Junktinių tautų saugumo tarybos vaidinamų vaidmenių, taip pat pasiekti, kad nusikaltimų vykdytojai būtų e, teisiami ir Manau, kad Ahmadinė Džadas turėtų būti teisiamas tarptautinėme teisme. Taip pat reikėtų pasidomėti, kaip jungtinės tautos vykdo laisvės stebėseną. Juk paskutinėme, paskutiniuose e, įvykiuose, atrodo, e, išriškėjo diktatūra toje šalyje. Dėkuoju, ponė. O dabar suteiksiu žodį Ponui Grifinui dviem minutėms. Pone pirmininkė, aš e, stebėjau e, 2000 e, praėjusiais metais 1956 metų revoliucijos paminėjimą. Ir aš e, pritariu Vengrijos parlamentarai, kuris sakė, kad mes ignoruojame ES viduje e, daromus e, žmogaus teisų pažeidimus. Aš manau, kad būtų dviveidiška, jeigu mes smerktume Irano žmogaus teisų pažeidimus, kai Davidas uh, Kameronas remia UNF organizaciją. Tai yra nusikalstama organizacija, kurie nuolat skatina smurtą prieš nacionalinius disidentus Britanijoje. Dabartiniai e, leiboristai, e, liberalų demokratų ir konservatorių parlamentarai naudoja Britanijos mokesčių mokėtojų pinigus, skleisdami savo piktus ketinimus. E, tačiau mano pagrindinė mintis būtų tokia kad ir kokiu gerų ketinimų mes e, norime, turime kritikuoti Iraną. Ir mūsų kritika neretai gali būti vertinama kaip karo propaganda e, toje valstybėje. Naftos kompanijos, statybų bendruomenės, e, kitos, kiti Saudo Arabijos verslininkai nori, kad suvereni Irano valstybė būtų sugriauta agresyviame kare. Net Europos liberalai pasidavė melui apie masinio naikinimo ginklus ir dabar pasitelkėme žmogaus teisės kaip tam tikrą kovos įrankį. Neleiskime, kad taip atsitiktų. Vakarai e, tik tokiu būdu uh, iš naujo užsipuola islamo pasaulį ir patys savo uh, e, neigiamų pasiekmių susikuria. Uh, Britanija naudoja savo aštuonilikmečius jaunuolius kaip patrankų mėsą. Arba ir, ir matome, kaip grįžta jų kūnai Britanija. Ačiū. Ačiū poniu Griffinui. Toliau suteiksiu žodį ponui Kašmarikui. Pone pirmininkė, E, ponios ir ponai, e, žmonių mirtis visuomet yra tragiškas dalinys, ta, e, tragiškas reiškinys, tačiau tiesos ir žmogaus teisų gynimas jų kančias, jų kamščioms suteikia prasme. Matome, kas vyksta Irane. Demonstrantai yra sulaikomi, kankinami, žudindami kalėjimuose galime tik tikėtis, kad po šių įvykių pasaulio visuomenė supras, koks iš tikro yra Irano režimas. Tai yra režimas, kuris sugeba ignoruoti minimaliausius šio laikinio pasaulio reikalavimus. Tai yra režimas krūvinomis rankomis. Mes turėtume pradėti galvoti, ką galėtume pakeisti e, toje valstybėje, su kuo negalime sutaikyti, bet ką iš esmės mes galime padaryti galime remti reikalavimus ir pasiūlymus, kurie yra pateikti. Pirmiausia, Irano valdžia e, turi sustabdyti smurtinius veiksmus prieš disidentus. Tarptautinė bendruomenė taip pat turėtų stebėti ir garantuoti pagarbą žmogaus teisėms. Antras dalykas - Iranas turėtų surenkti laisvus ir sąžiningus rinkimus per tokius rinkimus galėtų balotiruotis visi kandidatai, ne tik tie, kuriems leidžia valdžia. E, neretai tie, kurie sprendžia, kas gali dalyvauti rinkimuose, net neturint demokratinių įgaliojimų. Irano rinkimų rezultatai turi būti tikrinami e, nepriklausomų išorinių stebėtojų. Trečias dalykas, turime daryti viską, ką galime, kad užtikrintume, kad visi sprendimai būtų taikus ir politiniai. Todėl mes turime remti tuos iranus, kurie, iraniečius, kurie nori pasikeitimų, pasikeitimų, kurie leistų suorganizuoti sąžiningus rinkimus ir Iranas nebebūtų grėsmė pasauliniam saugumui. Pone Radžaviai, Irano pozicijos lyderė pasakė, kad Irano įvykiai reiškia režimo pabaigos pradžią. Aš tikiuosi, kad ji buvo teisi. Ačiū. O dabar suteiksiu žodį Mario Mauro. Gracias. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Švedijai, pirmininkaujančiai tarybai, už įžanginę kalbą prieš diskusiją. Mano nuomonė, tas pasisakymas buvo labai pasvertas ir jis leis mums geriau suprasti, kokia atsakomybė mums tenka. Šiame kontekste aš norėčiau išsakyti komentarą, kuris yra susijęs su tuo, ką aš mačiau per televiziją. Ir kas tarsi motivuoja nesiniai vykusias demonstracijas. Iranas yra ta valstybė, kurioje fundamentalizmas e, teigia, kad turi būti valdžioje Dievo laiminamas. Ir net gatvėse matome, kaip žmonės šlovina Dievą. Tačiau iš esmės padėtis yra kitokia. Pažvelkime į žmonių veidus, pažiūrėkime, ką jie nori iš tikrųjų padaryti. Tie žmonės nori eiti nesmurtiniu keliu. Irane e, turi būti e, užtikrinta laisvė ir taika. E, lab, labai dažnai kalbama, kad reikia pasiduoti likimui. 30 metų žmogaus teisės ten yra pažeidinėjamos ir aš manau, kad mes turime e, sąžiningai vertinti susidariusią padėtį. Meilė tiesai, meilė laisvei turi būti mūsų e, pagrindinis vadovas. Mūsų atsakomybė yra aiški. Europos institucijos turi būti tvirtos ir aiškiai, garsiai apie problemas kalbėti. Bet tai nėra tik geopolitinis klausimas. Labai svarbu parodyti, kad Europos institucijos, kurios nori vieningos Europos, turi pačios gerbti tą laisvę, meilę laisvę ir tiesą, apie kurią buvo kalbama gatvėse per pasarasis dienas. Ačiū. Dabar ponas Kelamas dviems minutėms. E Ačiū pirmininkė. Irane įvyko esminiai pokyčiai. Ir todėl mūsų pirma išvada turėtų būti tokia. Iranas nebe, nebėra toks kaip anksčiau, jis nebebus toks kaip anksčiau. Taip yra dėl to, kad milijonai iraniečių uh, tapo klerikalų valdžios įkaitais. Tie žmonės pademonstravo nepaprastą drąsą, sie, drąsą siekti pokyčių. Ir todėl svarbiausia yra ne tai, kad rinkimai buvo suklastoti labiau nei anksčiau. Šį kartą akiplėšiškai suklastoti balsavimų rezultatai e, suteikia galimybę jau sakyti, kad Iranas nebenori gyventi taip. Tai man primena situaciją prieš 20 metų rytų Europoje, kuomet vakarų šalių vyriausybės buvo uh, pasirengę ilgalaikiam sambuviui su sovietų totalitarinė sistema, staiga tūkstančiai e, disidentų pasipriešinusių sovietų sistemai suaktyvėjo. Todėl svarbu suvokti, kad Europos požiūris į Iraną negali išlikti nepakitęs žvelgiant į šią situaciją plačiau ir įvertinant daugiau, ne vien tik tai rinkimų suklastojimą. Juk e, diktatūra teisėse labai ilgai, beveik 5 milijonai žmonių įkalinta, 200 tūkstančių nukankinta iki mirties ir pastaruoju metu dar 200 žmonių žuvo. ES šalių vyriausybės pernelyg ilgai dvėjojo, nedrįzdamos pasmerkti šių žiaurių nusikaltimų ir pareikšti, kad režimas turi prisimti atsakomybę už tokį elgesį. Jeigu mes rimtai norime apginti Irano piliečių teisės, turime būti pasirengę e, priversti diktatorius. M, prisimti tikrą atsakomybę. Ką tai reiškia? Turėtumėme už, uždrausti visiems režimo lyderiams įvykti ES, turėtumėme atšaukti savo ambasadorius iš Irano, taip parodydami savo nepritarimą diktatūrai. Ir laisvi rinkimai galėtų būti surenkti yra ne tik tai e, su jungtinių tautų stebėsena. Um. Ačiū ponia Kelamai, sako pirmininkas. Dabar kalbėtojai pagal spontanišką pasisakymo procedūrą, ponė. Pone Kubicka. Pone pirmininkė, kolegos, situacijai yra neaštrėjant ir kyla grėsmė regioniniam stabilumui. Todėl mes turime reikšti savo pasmerkimą. Tačiau deklaracijos ir pareiškimai negali būti tušios ir simbolinės vertės. Kai kurie ES lyderiai kalba apie naujas sankcijas Iranui. Tačiau reikia diskusijų, kurios turi vykti dabar dėl demokratijos sklaidos e, tarp žmonių toje šalyje. Aš esu Lenkė ir mes rytų Europą puikiai žinome, kokie svarbus yra tokie veiksmai e, užtikrinant demokratijos klaidą, įtvirtinant ją. Tokie veiksmai turėtų būti priderinti prie ekonominės situacijos konkrečioje šalyje, bet remiantis sukaupta patirtimi galiu pasakyti, kad tos iniciatyvos turėtų būti peržiūrėtos ir reikėtų išsiaiškinti, ką galima, ką reikėtų daryti ir, ne, ir kas atneštų rezultatų, atsižvelgiant į dabartinę padėtį toje šalyje. Taip pat norėčiau Jums priminti, kad jeigu ES nori elgtis patikimai, ji turi imtis tam tikrų priemonių ir Moldovoje. Netrukus mes. E, turėsime išgyventi dar vieną išbandymą, nes Moldovoje vyks rinkimai Liepos 29 dieną. Reikia užtikrinti, kad tie rinkimai būtų laisvi ir demokratiški. Tačiau nepakankama vien kalbėti apie e, paramą demokratijai. Mes, Europos parlamentas ir kitos institucijos, turėtume būti aktyvesni šiuo požiūriu. Ačiū. Ripeto, questa sera abbiamo fatto delle eccezioni che non potranno essere ripetute. Cartoio Mes šiandien prisitaikėme savo išimti. Kiekvieną kartą taip daryti neišeis, nes jūs vėlgi 35 sekundėm viršijote savo pasisakymo laiką. Dabar norėčiau teikti žodį ponui Sonik. Jūs turite 60 sekundžių. Prašau. Pone pirmininkė. Gana aišku, kad e, Irano rinkimų procesą turime analizuoti. Tačiau pirmiausia, reikėtų turbūt e, prisiminti Irano e, valdžiai paskelbtą deklaraciją nutraukti smurtą ir paleisti disidentus ir kitų valstiečių piliečius, kurie yra kaltinami dėl dabar yra nesusidariusios padėties. Mes turėtume gerbti Irano suverenumą. Bet taip pat privalome priminti Iranui, kad tarptautinės e, pilietinių ir politinių teisų konvencijos privalu laikytis. Bijau, kad e, Iranas pasinaudos brandoliniu ginklu ne tik civiliniams poreikiams. Taip pat reikėtų pasirūpinti, kad Iranas elgtųsi taikiai. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kopai. Noriu išleisti didelę užuojautą dėl lėktuvo katastrofos šį rytį Irane. Šiandienos vykstanti diskusija be abejo e, yra nuspalvinta Liepos 10 rinkimų spalvomis. Bet viską vertinkime teisingai, turime viską kalbėti aiškiai ir nemiglotai, nepaininkime rinkimų rezultatų su Irano brandolinė programa. Turėtume aiškiai pareikšti, jog šiandien kalbame diskusijoje apie demokratiją ir žmogaus teisės Irane. Ir nereikėtų bandyti brandolinių klausimų išstumti į priekį ir pamiršti iraniečių, paprastų žmonių problemas turėtume ir toliau stengtis e, labiau demokratinti Iraną, e, skatinti jį gerbti žmogaus teisės ir politinį dialogą akcentuoti. Be to turime stiprinti ryšių su pilietinė visuomenė. Mūsų pareiga e, išnagrinėti pareiškimus dėl rinkimų proceso ir užtikrinti, kad taikus procesas Irane dar yra įmanomas, kaip ir kitose valstybėse. Turime pasmerkti smurtą ir užtikrinti, kad žodžio laisvė Irane būtų gyvenama taip pat kaip visame pasaulyje. Ačiū. Ačiū ponio Kopa. Dabar e, ponui Galeriui žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, džiugu, kad šiandien vyksta šios diskusijos mūsų vienu iš pirmųjų posėdžių metu. Tačiau e, kai kas pasisakė prieš rezoliuciją, kai kurie frakcijų vadovai, man kila klausimas, kodėl rezoliucija būtų buvęs labai naudingas dokumentas, kad tie, kas yra nemano kitaip, žinotų, kad mes juos remiame, kad jie žinotų, kad tai, kas buvo pavadinta prezidento rinkimais, netitinka jokių demokratinių normų, nes dauguma kandidatų buvo parinkti e, tam tikros priežiūros tarybos o tie, kurie turėjo teisę savo kandidatūrą iškelti, neturėjo tų pačių sąlygų rinkimų kompanijos metu kaip kiti. Tai štai, rinkimų rezultatai būtent dėl to ir netitinka žmonių valios. Pasinaudojant savo demokratijos ir žmogaus teisės instrumentus tu turėtume paremti pilietinę visuomenę. Tokie žmonės kaip Šerinė Bady, pavyzdžiui, ar, ar kiti žmonės, kurie buvo areštuoti, galėtų būti tie žmonės, kurių pagalba mes galėtume sulaukti teigiamų pokyčių. Dėkui. Ačiū, ponė Galeri. Dabar žodis Urkui Lunačekui. Danke. Herr Ratspräsident, meine Damen und Herren, wir haben letzte Woche. Poniai, ačiū pirmininkė, ponė tarybos pirmininkė, ponios ir ponai. Praėjusią savaitę išrinkti į Europos parlamentą. E, mes praėjusią savaitę susitikome su Mamul Baf ambasados atstovu ir e, po to susitikimo jau tapo aišku, kad Irane nebeliko demokratijos. Aš sutinku e, su, su tokiu situacijos vertinimu. Masiškai buvo suklastoti rinkimai ir daugybė Irano žmonių tikėjosi pokyčių, tačiau ta galimybė iš jų buvo atimta. Rūpiučio viduryje vyks Ahmadinė žadui skirtos iškilmės ir saugumo tarybos narės šiuo metu svarsto, ar ten reikėtų ES ir valstybių narių oficialaus atstovavimo, inauguracijų iškilmėse. Aš tikiuosi, kad taip nebus, nes po visų įvykių susijusių su rinkimais, aš tikiuosi, kad oficialiai ES valstybės ten nebebus atstovaujamos, nors dialogas ir bus tęsiamas nemanau, kad reikėtų oficialių ES atstovų inauguracijos iškilmėse. Norėčiau žinoti jūsų nuomonę šiais klausimais. Ačiū. Grazie. E, ora la parola. Ačiū. O dabar žodį suteiksiu Antonijo Panzerį. Ačiū pirmininkė. Kalbant apie užsienio politiką, kaip pavyzdžiui, kad šiandien kalbame apie Iraną, visada iškyla rizika, kad mes šiek tiek atsiliekame nuo įvykių, kad jie keičiasi greičiau. Tačiau be abejonės parlamentas nori suvaidinti svarbų vaidmenį ir paskatinti Europą dalyvauti tarptautiniuose įvykiuose ir rimtai vertinti tai, kas vyksta ir imtis įvairių iniciatyvų kad paskatintume demokratizacijos proceso pažangą Irane po e, to, kas vyko Irane, po rinkimų, po demonstracijų gatvėse, kurias Irano valdžia bandė numalšinti jėgą, įsivyravo tyla. Tačiau turime ne, Irano nepamiršti. Juk ir, man atrodo, tarybos pirmininkas, ir jis apie tai kalbėjo, turėtų parengti iniciatyvą, dirbti draugę su JAF, Rusija, kitomis valstybėmis ir pabandyti pakeisti įvykių eigą Irane. Ir reikėtų taip pat nepamiršti ir brandolinio klausimo. Ačiū ponė Panseri, ačiū, kad laikėtės jums skirto laiko labai kruopšiai, lygiai vieną minutę kalbėjot. Vidal Kadras. Gracias, senor presidente. Ačiū ponė pirmininkė. Pastarosiomis savaitėmis mes visi buvome sujaudinti kai matėme, kaip Irano žmonės yra žudomi. Sakoma, kad tokie įvykiai vyksta e, ten demonstracijose. Tačiau tos demonstracijos labai aiškiai parodė, kad iš iraniečių yra pasiryžę e, gyventi realioje demokratijoje gerbiamas pirmininkančios valstybės atstovė. ES atsakas buvo gerokai persilpnas, buvo menkas, apgailėtinas. Mes ten turime nusiųsti galingą politinį signalą, kuris parodytų, kad mes absoliučiai atmetame netoleruojamą teokratišką diktatūrą. Apie sprendimą kalbėjo e, rezistencinio judėjimo imigracijoje lyderis nes turime jį remti ir sukurti laikiną ekspertų komisiją, kuri sušauktų rinkimus pagal tarptautinę sistemą, stebint tarptautiniams stebėtojams. Kitaip užsitęsta gėdinga situacija. E, Ačiū, ponė Vidal Kvadras. O dabar suteiksiu žodį poniai Umerond Omai Reuten. Voorzitter, mag ik beginnen om de. Pone pirmininkė, aš norėčiau pirmiausia ponui Biltui pasakyti, kad aš jį labai šiltai sveikinu e, kaip pirmininkančios valstybės atstovas šioje salėje. Jūsų laukia labai užimti mėnesiai, nes jums teks apsimti atsakomybę už visus svarbiausius pasaulio įvykius. Jie kalba apie Iraną. Ši sistema yra neįvertinama, nenuprognozuojama. Niekas negali žinoti, kokie bus tolesni jo žingsniai. Antras dalykas pažvelkime į religinę poziciją ir pamatysim, kad vyriausybė yra teokratinė. Pažiūrėkime, kokiagi korupcija ten ir kitus įvykius visame pasaulyje, artimuose rytuose, Pakistane, tai pamatysime, kad Irano režimas tokius reiškinius remia ir dialogas bendra, dažniausiai nepadeda. Aš esu įsitikinusi, kad piliečiams reikia daugiau laisvių ir jie yra teisūs. Mes, kaip europiečiai, turėtume suteikti visą įmanomą paramą piliečiams. Todėl kreipiuosi į Jūs, ponė Biltai. Kodėlgi taryba nesugebėjo e, priimti griežtesnės deklaracijos? Kodėlgi mes ir toliau einame tuo keliu, kur tušiai kalbama apie žmogaus teisės? Salom. Ačiū. Dabar Gerarė Rosovin. Taip. Ačiū, ponė pirmininkė. Savo pasisakymą norėčiau pradėti nuo įvykių Irane pasmerkimo, nuo pasmerkimo tų represijų, kurias vykdė Irano režimas prieš savo šalies žmonės. Norėčiau pritarti tiems, kurie sakė, kad ES institucijos turi vykdyti spaudimą, tuo pat metu išlaikydamos dialogą ir dėrybų toną todėl kad istorija ir patirtis rodo, kad bet kokių santykių nutraukimas su autoritariniais režimais paprastai nepadeda pagerinti padėties ir piliečių gyvenimo sąlygų, nes jie ir toliau lieka kentėti nuo to režimo. Be kita ko, tai susilpnina pozicijas tų, kurie kovoja už pagarbą žmogaus teisėms. Taigi turime pasiremti visais turimais E, spaudimo instrumentais. Pirmiausia, turime iškelti klausimą, ką konkrečiai mes galime padaryti. Turime spausti Irano režimą ir tuo pat metu išlaikyti dialogą, išlaikyti dėrybas, pavyzdžiui, pono Solanos dėka. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, o dabar suteiksime žodį ponui Magdy Alam. Ačiū, ponė pirmininkė. Šiandien Iranas yra didžiausia grėsmė tarptautiniam saugumui. Ši valstybė pažeidinėja jungtinių tautų rezoliucijas, ji ir toliau siekia tikslo turėti brandolinį ginklą. Ji taip pat ir toliau E, skelbia turinti tikslą sunaikinti Izraelio valstybę. Tikiuosi, kad pirmininkaujantį Švediją ir ES pasiūs aišku signalą Iranui ir kad Iranui bus nurodyta, kad yra tokių vertybių, dėl kurių nesiderama, būtent teisė į gyvenimą, teisė į laisvę, teisė pasirinkti. Šios vertybės yra neatskiriamos nuo dvišalių santykių. Iranui taip pat reikia pasakyti, kad Izraelio valstybė turi teisę egzistuoti ir kad dėl to taip pat yra nesiderama. Europa, kuri patyrė holokaustą, niekada neleis, kad įvyktų antras holokaustas. Izraelio valstybės atžvilgių. Ačiū ponui Halam. Ir paskutinis pasisakymas prieš suteikiant žodį tarybos atstovams kalbės ponas Filip Jubin ponė pirmininkė. Aš prašiau žodžio ir norėjau paraginti, kad mūsų parlamentas pasisakytų už finansinės sankcijas prieš Iraną. Aišku, yra daug argumentų, kodėl tų sankcijų reikėtų netaikyti, neva galimos pasiekmes Irano piliečiams, tačiau piliečiams Irane būtų blogiausia ne tai, kad jie praras kažką dėl tų finansinių sankcijų taikymo. Daug blogiau būtų mūsų neveikimas, mūsų tyla ir nieko nesakymas. Sankcijos reikštų, kad mes nesame abejingi ir žmonėms yra ne, tai yra svarbiausia. Būtent dėl to aš manau, kad mūsų, e, mūsų asamblėje parlamentinė turi prašyti finansinių sankcijų Iranui. Dėkui. Grazie. Grazie, onorevole. C'è stata una... Ačiū. Buvo dar vienas prašymas suteikti žodį ir norėčiau jį patenkinti. Juk svarstome tikrai labai svarbę temą ir visi pasisakymai svarbus. Norėčiau suteikti žodį ponui Tenokui prieš tarybos pasisakymą. Theocratic apgailėtina Irano diktatūra yra kalta dėl daugybės nusikaltimų, nusikaltimų vykdytų prieš savo žmonės. Ir dabar atrodo dar nužudyta 50 taikių demonstrantų. Taigi mūsų neturėtų stebinti toks menkas dalykas kaip rinkimų suklastojimas. Man atrodo, režimo. Uh, žlu, smukimas tikriausiai nuvers visą supuvusią vyriausybę. Nesename pasisakime buvo pasiūlyta nusiųsti e, rinkimų stebėtojus. Ne, mes niekada neturėtume padėti legitimizuoti e, suklastotų rinkimų, kuomet rinkimai vykdomi e, remiantis, e, siekiant kažkokių tai e, reakcionistinių tikslų ir balsai skaičiuojami už uždarų durų. Ačiū, o dabar žodį suteikiu ponui Biltui baigiamosiams išvadoms tarybos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, aš be abejo labai hedžiai klausiausi įvairių išreikštų vertinimų ir nuomonių juk tai, kaip buvo pažymėta, yra, buvo tikrai labai svarbios diskusijos, labai svarbia tema. Man atrodo, galime daryti išvadą, kad mes iš, iš esmės esame vieningi dėl visų svarstomų įvykių. Mes matėme daug per televiziją ir dar daugiau girdi, išgirdome iš įvairių liudininkų. Norėčiau prisiminti kažkieno žodžius, kuris kas pasakė, kad mes nepakankamai aiškiai dėstome poziciją. Jeigu prisiminsime, ką ES yra pareiškusi ir, ir ką visi kiti svarbus veikėjai, tarptautiniai veikėjai pasakė, nebeliks abejonių, kad mes elgiamės nusekliausiai, aiškiausiai ir naudojame griežčiausią kalbą savo pasisakymuose. Ir, na, galbūt viskas kol kas apsiriboja tik žodžiais, bet tai irgi labai daug. Mes svarstome, kas e, įvykius Irane nuo rinkimų e, birželio 12 dieną. Tačiau taip pat svarbu svarstyti ir vertinti įvykius, kuriuos matėme, kuriuos stebėjome iki birželio 12, nes atrodo, e, Iranas pasikeitė, jis pasidarė kitoks nei tas Iranas, prie kurio buvome pripratę. Atsirado gyvybės, pluralizmo kibirkštėlė bei aiškus siekis, noras keistis, e, atsiverimas reformoms. Iš išorės sunku viską vertinti iki galo, tačiau svar, Tai tikrai buvo didelės iraniečių daugumos nuomonė ir tai patvirtino susidorojimas su žmonėmis po Birželio 12-osios. Taigi mes neturime pamiršti to, ką matėme iki rinkimų, ne tik e, įvykius po rinkimų. Manau, kad mes vieningai e, sutarėme dėl to, ką sakome, dėl to, ką darome, ponė Sarišvolski, ponė Mauro, ir tą patį norėčiau pasakyti ir jums. Sudėtingiausias dalykas, aišku, yra ne kažką pareikšti, svarbiausia yra, ką darome, kokiu veiksmu imamės, esant tokiai padėčiai. Ir man atrodo, kad čia reikia e, kalbėti apie porą dalykų. Visų pirma, ES turi būti žmogaus teisų ir demokratijos balsas visada, visur, visomis aplinkybėmis. Galbūt e, svarbus tampa ir kiti veiksniai, politikos veiksniai, bet tai neturėtų sumenkinti, susilpninti mūsų e, griežto balso pasisakant dėl žmogaus teisų pažeidimų. Turime pasmerkti žudynės, turime pareikalauti, kad būtų paleisti suimtieji, turime aiškiai reikalauti, kad būtų visapusiškai gerbiamos žodžio laisvės, kuri yra užtikrinama visiems žmonėms. Ir dar vienas dalykas, dėl kurio galbūt gali būti nesutarimų. Mes turime būti pasirengę imtis veiklos. Ir tai yra daug sudėtingesnis dalykas, nei vien tik tai stebėti ir nieko nedaryti. Kažką daryti, įsitraukti yra daug sudėtingiau. Ponas Kelamas priminė istorinių momentų, mūsų istorinės patirties ir kaip subalansuoti viską. Tačiau būtent tai, kad mes turime tokios istorinės patirties Europoje, kurie atspindima, atstovaujama ir čia, galbūt dėl to mums e, bus lengviau eiti šiuo keliu. Neturėtumėme tikėti, kad vien diplomatinis dialogas padės išspręsti visus klausimus, kurie buvo čia iškelti. Jis negalės, nes yra tam tikrų dėmenų šioje liktyje, dėl ko tai neįmanoma. Tačiau neturime pamiršti ir tam tikrų klausimų, tam tikrų siekių, kuriuos privalome bandyti spręsti diplomatiniais kanalais. E, žmonės dirbė Junktinės karalystės ambasadoje, prancūzų studentai bei kiti dėl jų reikia palaikyti dialogo. Aš esu iš šalies, e, kurios vienas procentas gyventojų yra susijęs su Iranu, tai yra iš Irano kilę žmonės. Ir mes turime būti pasirengę ištiesti pagalbos ranką asmenims atskirais atvejais, nesitikėdami, kad, kad viską, visus klausimus pavyks išspręsti iš karto. Dar vienas dalykas - brandolinis klausimas. Jis jo šiek tiek vengiama kai kas mano, kad yra paprastų sprendimų. Tačiau manau, kad paprastų sprendimų nebus, jeigu nepalaikysime diplomatinio dialogo, kol, jeigu nepalaikysime dialogo visais klausimais. Aišku, tie, tų klausimų sprendimas pareikalaus iš mūsų daug daugiau pastangų, dėl to bejonių nekyla. Ir manau, apie tai buvo kalbama užsienio reikalų komitete posėdėje paraitą savaitę, buvo kalbama apie pasirinkimą, apie sudėtingus, sunkius sprendimus, kuriuos reikės priimti ne tik ateinančiomis savaitėmis, bet ir per ateinančius mėnesius ir nebegali, nebebus galima dėlsti. Ir mes taryboje jūs, mes visi europiečiai turėsime dalyvauti dalyvauti drauge ne tik su amerikiečiais. Manau, kad Obamos administracija pademonstravo gerą požiūrį. Turėsime dirbti drauge ir su jungtinio tautų saugumo taryba, su Rusija, Kinija, su platesne pasaulio bendruomenė, nes tik tai tokiame kontekste, tokiu būdu galėsime imti spręsti ne tik aktualiausius klausimus, bet taip pat imtis ir visų kitų klausimų, kuriuos reikia spręsti. Taigi noriu padėkoti Jums už šias diskusijas. Man atrodo, jos atskleidė, kad mes esame vieningi dėl savo vertybių gynimo ir apsaugos. Taip pat išryškėjo, kad reikės priimti sudėtingus sprendimus ir ieškoti pusiausviros ateinančiais mėnesiais. Mes žinome, ko, kokio tikslo norime pasiekti, turime daryti žingsnius, kad jį pasiektume, tačiau tai nebus lengva. Noriu Jūs patikinti, kad taryba yra pasirengusi visapusiškai dirbti, sprendžiant sudėtingus e, šio klausimo aspektus. Ačiū, gerbiamas tarybos atstovė. Aš nežinau, Ar kas nori pasakyti? Pakonbendit nori dar pasakyti. Aš norėčiau uh, pasakyti šveitą kolegoms. Natalija Estemirova buvo Europos parlamento kandidatė į Sakrovo premiją. Ji buvo grozinė pagrobta šį rytą. Ji yra pagrobėjų rankose, nežinoma, kas įvykdė tą pagrobimą, kreipiuosi į tarybą ir komisiją. Uh, į kolegas parlamentarus, kad protestuotume, kad Maskva žinotų, kad mes žinom, kas įvyko ir kad mes to žmogaus, kuris buvo pakroptas, nepamiršome. Labai ačiū, ponė Konbeditai. Esu tikras, kad Europos taryba ir parlamentas pasižymės jūsų e, pasisakymą ir bus imtas reikalingų priemonių. Toliau, diskusiją apie Iraną baigiame. Ponas Havit, dar asmeninių klausimų noriu pasakyti. Aš norėčiau pasakyti, sureaguodamas į tai, ką sakė ponas Stanukas. Praeitą savaitę ar ankstesnį diskusiją aš labai aiškiai pasakiau, jeigu aplinkybės būtų buvusios tinkamos, ES būtų galėjusi nusiųsti savo stebėtojus į Iraną stebėti rinkimų, bet Europos komisija nebuvo, nesijautė pakankamai garantuota dėl saugumo ir todėl mes nesintėme savo atstovų. Apgalė savo, kad ponas Tenukas anksčiau nebuvo salėje ir negirdėjo, ką aš sakiau. Aš norėčiau, kad būtų labai aiškiai protokole parašyta, ką aš sakiau. E, Ačiū, ponė Hautai. Kolegos, kitas darbo atvarkės klausimas tarybos ir komisijos pareiškimai apie Kiniją. Tarybos vardu žodis ponui Karlui Biltui. Uh... Gerbiamasis pirmininkė, pradedame dar vieną diskusiją, kuri be pejonės yra svarbi.